Welcome to everybody. We can take our seat. We are so few, but I am, I am very. Labas rytas, galim susėsti, nors mūsų labai nedaug, bet nemažai frakcijų yra atstovaujamas, tai džiugu, galbūt prie mūsų prisijungs ir daugiau narių. Galbūt pirmadienis yra sunki diena, perėsiu prie italų kalbos. Labadiena visiems. Pradėsime iš karto nuo darbo atvirkės projekto. Pirmiausia, darbo atvirkės tvirtinimas. Ar galime patvirtinti darbo atvirkę? Jeigu prieštaravimų nėra, tai darbo atvirkė patvirtinta. Toliau kitas punktas - ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu nėra prieštaravimų, tai patvirtinsime ir protokolą. Toliau pirmininkės pranešimai. Jų tik vienas. Kovo 16 dieną, tai yra po dviejų dienų, 10 ryto, vyks posėdis, kuriame aš dalyvausiu kaip komiteto pirmininkė. Susitiksime su UNIMED, Viduržėmio jūros regionų universiteto organizacija, ir su ponu Panceri, kuris vadovauja delegacijai ryšiams su Šiaurės Afrika. Dalyvausiu ir aš. Pane Fregat taip pat dalyvaus ir kalbėsime apie kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą Viduržėmio jūros regione. Kaip žinote, parlamentas išreiškė e, savo pritarimą mūsų tikslui siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp ES universitetų studentų ir viduržėmio jūros regiono universitetų. Ypač čia kalbėtume apie studentus pabėgėlius, kurie dalyvautų šioje iniciatyvoje savanoriškais pagrindais. Taigi 16 kovo vyks šis renginys ir keli studentai iš Italijos pakvietė 15 pabėgėlių studentų dalyvauti šiame regione, šiame renginyje. E, taip pat nusinčiau laišką poniai Mogerinį ir poniai Navračič, siekdama atkreipti dėmesį į šį renginį. Taip pat parašiau universitetų rektoriams Be abejo, universitetai šioje iniciatyvoje dalyvauja savanoriškais pagrindais, bet svarbi ir mūsų parama, ir mūsų dalyvavimas šiuo atveju. Jo labiau, kad esame parengė rezoliuciją šio klausimu. Šios dienos kalbų režimas. Šiandien verčiamai prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, čekų estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovakų, bulgarų ir rumūnų kalbas ir šis posėdis yra transliuojamas. Toliau vasario 18 dienos koordinatorių sprendimai. Su jais buvote supažintinti, prieštaravimų nebuvo. Taigi pritarėme ir tvirtiname. Taip pat Turite priešai save ataskaitą apie mūsų vizitą Pilsenė praeitų metų lapkričio mėnesį. Netrukus e, kalbėsime apie pranešimą, kurį aš pati esu parengusi, bet prieš tai dar vienas dalykas. Praeitą kartą komitete dalyvaujant komisijos nariui Navračič Aš kalbėjau ir apie tai, kad parašiau laišką ponui Timmermansui, vicepirmininkui. Atsakymo iš jo nesulaukėme ir tada panas Šulcas e, nusintė laišką ponui Junkeriui e, dėl Europos kultūros paveldo metų. Žinote, kad 2014-aisiais pirmininkaujant Italijai tokia iniciatyva buvo pasiūlyta kol kas, oficialių žinių neturime, bet e, tikimės, kad komisija galiausiai pateiks teigiamą atsakymą ir pritars šią iniciatyvai. Iš tikrųjų, to prašo ir mūsų komitetas, ir nemažai valstybių narių. Jeigu prieštaravimų nėra, tai galime pereiti prie kito punkto. Tai yra nuomonės projektas labai svarbia tema. Būtent pabėgėliai ir jų socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką. Kartu su koordinatoriais nusprendėme, kad mes kaip komitetas turime renkti nuomonę, nes tai mums labai aktuali tema ir mes vadovaujamės 54 straipsniu. Mes um, turime būti įsitraukę į šią diskusiją, nes um, čia kultūriniai švietimo aspektai labai svarbus. Kultūros komitetas um, turės išskirtinę kompetenciją visais klausimais susijusiais su švietimu, jaunimo politika ir sporto. Ir taip pat e, turėsime pasidalėmąją kompetenciją, kalbant e, apie mokymasi e, visą gyvenimą. Pakeitimus teikti galima iki kovo 31 dienos, gegužės 25 dieną bus balsuojama EMPL komitete. Taigi mes galime pasakyti, kad krizę reikia spręsti laikantis holistinio požiūrio. Ir manyčiau, kad jau dabar turime tą švietimo tematiką, integracinę socioekonominį, integracinį socioekonominį elementą pabėgėlių įtraukti į darbo atvarkę. Buvo, atrodo, iškilusi nedidelė techninė problema, sako pirmininkė. Na, atrodo, problema išsisprendė. Taigi aš sakiau tai, kad šioje nuomonėje aš bandžiau grįžti prie tam tikrų prioritetų. Pirmiausia, kalbėjau, kad būtina laikytis holistinio požiūrio. Europa turėtų spręsti šią humanitarinę pabėgėlių krizę pasitelkdama švietimą, užtikrinama prieiga prie švietimo, remdamas į kultūros elementų. Mes žinome, kad tai yra esminė sąlyga tam, kad galėtume užtikrinti socialinę įtraukti, ypač, pavyzdžiui, nepilnamečių atžvilgių, kad jie nebūtų išnaudojami, kad jie turėtų perspektyvą, kad jų šeimos turėtų perspektyvą. Dėl to būtina numatyti kultūrinę ir kalbinę integraciją. Reikės parengti tam tikras iniciatyvas ar platformas. Reikėtų atsižvelgti į pas mus atvykusius žmonės ir integruoti tinkamą juos į švietimą. Žinote, kad turime Europos parlamento rezoliuciją šią temą, mes vykdėme spaudimą tam, kad humanitarnės pagalbos kvotos būtų padidintos, ta pagalba bus nukreipta e, pirmiausia į švietimą, į nepilnamečių mokymą. E, Ta būtina pradėti daryti jau pabėgėlių stovyklose, nes ten juk gyvena vaikai. Mes teigiame, kad reikia iš karto kažką daryti. Buvo numatyti 16 metams papildomi 30 milijonų eurų. Tad visą tai pavyko pasiekti DEVE komiteto ir mūsų veiksmų dėka. Konferencija vyks Stambule 16 metų gegužės mėnesį, kalbėsime ten ir apie tai. Ten bus kalbama, tai, tai bus vadovų susitikimas, kur bus kalbama humanitarinius klausimus. Tarp religinės dialogas, tarp konfesinis dialogas, socialinis dialogas, jaunimas ir sportas taip pat e, yra tie dalykai, kurie padeda užtikrinti geresnę integraciją. Taip pat bus siekiama E, labiau pasitelkti tokias iniciatyvas, kurios padeda užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ne tik tarp administracijos struktūrų, bet ir tarp nevyriausybinių organizacijų, kurios dažnai netgi anksčiau negu vyriausybinės organizacijos rūpinasi pabėgėliais, stengiasi jų prieimimo labui ir stengiasi parūpinti prieigą prie švietimo jiems e, Europos komisija taip pat teikia iniciatyvas tam tikras Erasmus Plus lygmenių buvo nuveiktas šis beitas, buvo taip pat pasitelkti kiti kūrybiniai projektai, e, kaip sakė komisarai, yra, e, tam tikrai ištekliai jau yra numatyti programuose ir kol kas jie dar nebuvo panaudoti. Ir aš manau, kad kai reikės 2016 darbo rezultatus apžvelgti, galėsime taip pat e, pasidžiaugti ir tuo, kad švietimo aspektai nebus palikti nuo šaly. Apibendrindama, norėčiau dar tarti žodį apie švietimo tam tikrus, taip vadinamosius, koridorius. Rytoj mes kalbėsime apie tą iniciatyvą čia Europos parlamente. E, universitetų Europos bendradarbiavimas taip pat yra labai svarbus, ypač tų universitetų, kurie yra numatę priimti pabėgėlių studentus. Tiek būtų labai trumpai pristatant mano pranešimą, nekantriai lauksiu jūsų kolegos pasisakymų, kad galėčiau savo nuomonę papildyti. Petra, prašau. Dėkoju. Ačiū už puikiai parengtą pranešimą. Norėčiau sureaguoti pasakydama štai kokią pastabą. Aš vienam iš kolegų, tiksliau vienam iš komisijos narių e, priekaištavau, kad Erasmus plus priemonės gali būti nukreipiamos pabėgėlių klausimams spręsti. Ir jis mums paaiškino, kad buvo norima apmokėti kalbų kursus e, pabėgėliams iš tų lėšų. Aš tuomet sakiau, kad e, Erasmus Plus tikslai yra visai kitokie, kad tai visiškai netitinka tų tikslų. Mes sakėme, kad toks požiūris būtų neprimtinas, kad Europos komisijimtis iniciatyvų Europo, e, Erasmus Plus lėšas nukreipti kitur. Tai būtų, labai, būtų buvęs labai pavojingas precedentas. Mes žinome, kad Erasmus Plus išteklių nėra daug, jie labai paklausus, projektų yra labai daug, daug daugiau negu mes galime jų finansuoti. Tad, manau, labai svarbu viską išdėstyti labai aiškiai ir pasakyti, kad viskas, kas yra susiję su pabėgėlių krize, įskaitant kalbų kursus, organizuojamus jiems, įskaitant pabėgėlių integraciją. Visa tai neturi būti finansuojama Erasmus plus lėšomis, tomis, kurios dabar ten yra numatytos. Visa tai turi būti finansuojama iš papildomų išteklių. Priešingų atvejų mes e, Erasmus plus nebeturėsime lėšų. Ir mes nenorėtume saukti tos dienos, kai bus pasakyta, kad Erasmus Plus nebeliko pinigų, kadangi tie pinigai buvo panaudoti finansuoti kalbos kursams pabėgėliams. Mes manome, kad finansuoti kalbos kursus yra įmanoma, bet tai, kas yra kalbos kursai ir panašios priemonės, tai jie neturi būti finansuojami iš Erasmus Plus. Nes Erasmus Plus e, lėšos nėra tinkama šaltinis tokiam finansavimui. Tarpkultūrinis dialogas, taip tai jis galės, integraciniai projektai taip galėtų būti finansuojami iš Erasmus. E, aš manyčiau, kad čia galėtume galvoti ir plačiau, integruoti mažiau pasiturinčias visuomenės grupės. Reikėtų labiau specifinių programų E, o Erasmus Plus tam nėra geras finansavimo šaltinis, reikėtų rasti lėšų kitur. Bent taip aš manau. Nes nereikėtų, susilauk, kad Erasmus Plus susilauktų nepelnytos kritikos. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė, pritariu jūsų šiekštam susirūpinimu. Reikėtų iš tikrųjų labai aiškiai visą tai suformuluoti. Prašom. Dėkoju. Atsiprašau, kad vėlavau, tačiau ūkininkai blokavo kelius labiau, negu galė, galima buvo tikėtis. Aš esu, a, mūsų kolegės šešėlinis pranešėjas nėra, a, jį mm, liko Bulgarijoje dėl kitų įsipareigojimų, tai aš perdusiu kolegos nuomonę. Pabėgėlių prašytojų ir, ir pab... prieklušių prašytojų pabėgėlių skaičius nuolatos auga. Būtina parengti tinkamą darbo tvarkę, kurią pradėjus rengti ir Europos komisija. Būtina numatyti trumpalaikėsias, vidutinį laikotarpio ir ilgo laikotarpio priemonės. Darbas su Turkija, sienų stiprinimas yra visos tos priemonės, kurių efektyvumą netrukus pamatysime. Be abejo, ES turi užtikrinti, kad būtų laikomas į žmogaus teisių. Kai kurie asmenys turės būti išsiųsti į jų šalis, kadangi e, jie bus laikomi nelegaliais imigrantais. E, Kitigi turės išvykti į savo šalis, kai ten e, įsivyraus taika. Kiti galbūt liks pas mus su šeimom, su vaikais. E, Mūsų užtikrinti sklandžią tuos menų integraciją. Ta jaunoji pabėgėlių karta galbūt e, galės susikurti e, tinkamą gyvenimą arba mūsų šalyse, arba grįžę į savo šalį. Tam reikia, kad jie pripažintų tas visuomenės vertybės, kurios vyrauja juos prieimusioje šalyje. Švietimas yra vienas iš sėkmingos e, integracijos laidų. Ir būtina išvengti naujų krizių socialinė integracija, socialinė sanglauda yra ypatingai svarbus dalykai. Tai yra susiję su tam tikrom kvalifikacijom, kurios įgyjamos mokykloje. Diplomų pripažinimas, mokytojų mokymas, dėstytojų mokymas turėtų būti ES vieni iš svarbiausių klausimų. Taip pat kova su rasizmu ir ksenofobija turėtų būti taip, e, irgi viena iš svarbiausių tos programos dalių. Būtina, kad pabėgėlių vaikai galėtų kuo greičiau patekti į mokyklas tų šalių, kuriuose gyvens, kad jiems būtų teigiamos papildomos pamokos. Projektas pranešimo atrodo tinkamai parengtas, pranešėjas kolega Malinov pateiks savo pastabas, e, pasiūlymas pakeitimus. Integracijos apibrėžimas į darbo e, rinką yra taip pat svarbus elementas. Būtina taip pat numatyti tikslinės priemonės, būtina stiprinti pabėgėlių kompetencijas, būtina pasitelkti mokytojus, kurie dirbtų nuolatos su pabėgėliais. Manau, kad visa tai yra labai svarbus elementai ir, kaip sakė Petra, aš manau, kad finansavimo negalima būtų gauti iš egzistuojančių programų, iš Erasmus Plus konkrečiai šietoms reikmėms. E, čia kalbėtume labiau apie valstybių narių kompetencijos rytį ir kitus finansavimo šaltinius, tokius kaip Europos socialinis fondas ar kitus šaltinius, kur, kur numatyta integracija į darbo rinką ar ekonominių skirtumų mažinimas ir panašiai. Programos, kurios yra skirtos švietimui, E, visuomet sulaukia pernelyg daug prašymų ir jeigu, pavyzdžiui, dėktume e, mobilumo programas dėstytojų, mokytojų, studentų, moksleivių galiausiai, ar, pavyzdžiui, integraciją sporto dėka, jeigu gyvenytume, ir čia galvoju apie sportinius, tarptautinius renginius, be abejo, tai reikštų, kad lėšos naudojamos teisingai, bet siekiant įgyveninti pabėgėlių integracijos reikmes, turėčiau e, pasakyti, kad Erasmus Plus lėšos nebūtų tinkamai naudojamos, jeigu būtų naudojamos būtent pabėgėlių integracijai. Būtina rasti kitų išeičių. E, tai jeigu tai būtų nuspręsta, tai tuomet e, atgytų tos diskusijos, kuriuose mes nelabai daug ką turėsim pasakyti. Ačiū. Dėkoju. Thank you, Madam Chairman. Well, it... Ačiū, pirmininkė, nenustepsite tikriausiai, jog pasiūlyta nuomonė netitinka EKR požiūrio e, į šį klausimą. Panas Žembatski yra šešėlinis pranešėjas. Aš pasisakysiu jo vardu, kadangi jis nedalyvauja. Iš tikrųjų, daug pabėgėlių ES, jų skaičius milžiniškas. Ir vertėtų turėti galbūt integravimo strategiją, bet prieš tai reikėtų poreikių vertinimo ir poveikio vertinimo, nes priešingų atveju bus skirta daug lėšų įgyvendinti visiškai neįmanomai užduočiai. Mes nežinome, ar tie žmonės nori dalyvauti mūsų darbo rinkoje, kokiu jie turi kompetencijų, kokios e, jie profesijos, ar jie pasirengia išmokti šalies kalbą ir taip toliau ir panašiai. Yra daug klausimų, kuriuos reikia atsakyti, siekiant išsiaiškinti, ar mums pavyks e, tokiu būdu pasiekti sprendimą. Trečioje dalyje sakoma, kad reikia padvigubinti lėšas skirtas švietimui krizių situacijose ir kad reikia padvigubinti valstybių narių skiriamas lėšas. Tai tikrai netitinka daugelio valstybių narių nuomonės, manyčiau. Ir kyla klausimas, iš kur turėtų būti paimtos tos papildomos lėšos jau dabar e, daugelis valstybių narių susiduria su rimtais e, sunkumais, e, taip pat ir finansuojant Erasmus Plus programą, apie tai kalbėjo ne vienas mano kolegų ir aš visiškai jiems pritariu. Aš e, koordinatorius ir regionės plėtros komitete ir ten taip pat yra svarstoma apie lėšų iš e, Europos socialinio fondo ir kitų fondų panaudojimą. Šioje e, nuomonėje taip pat sakoma apie tai, kad reikia puoselėti bendras vertybės ir kad pabėgėliai turėtų laikytis europietiškų vertybių. Su to irgi yra susiję nemažai klausimų. Taip pat yra pasiūlymų šioje nuomonėje, kurie gali kirsti su valstybių narių politika. Tai tokia mūsų nuomonė bendrais bruožais. Ačiū. Grazie, poi risponderò dopo. Allora, collega. Ačiū. Aš atsakysiu vėliau. Žodis šešėliniai pranešėjai. Jeigu nenorite pasisakyti, ponas Morgano. Ačiū pirmininkė. Aš galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta. Žinome, kad yra nuomonės um, ilgio apribojimas, negali būti tokio ilgio, kaip uh, mes galbūt norėtume ir neįmanoma atsakyti į visus klausimus. Nuomonėje kalbama apie pabėgėlius. Šios dienos uh, posėdėje, kai kalbėsime apie penktą mūsų darbo tvarkės punktą, mes galėsime plačiau apie tai pakalbėti. Bus kalbama apie 14-20 metų daugiamentę finansinę programą. Žinome, kad parlamentas nebalsavo už šią programą, Taigi, svarstydami galimus pokyčius, mes turėsime atsižvelgti į pasikeitusią dabartinį situaciją, taip pat atsižvelgti į pabėgėlių krizę. Ir jeigu turėsime ieškoti daugiau lėšų, tai iš tikrųjų tai nebus paprasta, bet mm, tikiuosi, kad mes galėsime detaliau apie tai pakalbėti vėliau. Pans Maragal. Ačiū pirmininkė, trumpai. Aš pritariu tam, kas sakoma nuomonėje. Man kilo tam tikrų e, minčių, kuo būtų galima papildyti šią nuomonę. Manau, kad reikėtų kalbėti apie tai, kad peržiūrint daugiametę finansinę programą daugiau dėmesio turėtų būti skirta švietimui ir kultūrai taip pat, kad būtų atsižvelgta į pabėgėlių socialinį integraciją. Taip pat manau, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kad visos lėšos skiriamas e, šiam tikslui yra investicija, Europos investicija. Tai lėšos, kurios padės mums tarsi statyti tiltus, tiesti tiltą į ateitį ir e, puoselėti kultūrų tarpusavio supratimą ir gaudesnė visuomenės integracija. Ir galiausiai, kalbant apie švietimą, turime užtikrinti, kad integracija vyktų švietimo sistemose. Neturime kurti kažkokių ypatingų specializuotų sistemų. Turime integraciją integracijos procesą įtraukti mūsų švietimo įstaigose ir vėliau darbo rinkoje. Ačiū. Mes visi puikiai suprantame, kokią grėsmę kelia paralelinės visuomenės. Ir kaip svarbu turėti vieningą pabėgėlių švietimo ir integracijos politiką. Bet e, pagrindinis klausimas visada finansavimas. Taip, viena galimybė būtų skirti papildomą finansavimą. Bet sunku rasti papildomų lėšų švietimui. Ko gero reikės mums bandyti suderinti du skirtingus požiūrius. Turėtų būti pasistengta rasti lėšų mokyklų biudžetuose valstybėse narėse. Be atitinkamo finansavimo vargu ar bus įmanoma užtikrinti tinkamą integraciją. Mes turime pirmiausia galvoti apie vaikų interesus. Vaikai neturėtų prarasti savo gyvenimo metų, nelankydami mokyklos. Taip pat pritarčiau anksčiau kalbėjusiam kolegai. Iš tikrųjų, mes e, turėtume ieškoti ilgalaikių sprendimų ir nereikia kurti atskirų sistemų ar atskirų kažkokių e, klasių. Galbūt mokantis kalbą iš pradžių tai būtų naudinga, bet vėliau tai gali tiesiog skaidyti visuomenę. Aš labai trumpai kad nebūtų, neliktų nesusipratimų. Man atrodo, valstybės narės turėtų tvarkyti su savo įprasniais uždaviniais ir numatyti pakankamai švietimo pajėgumų mokyklose ir taip pat užtikrinti pabėgėlių integraciją į švietimo sistemą, mokyklas ir bendrai visą visuomenę. Aš manau, kad tai yra tas uždavinys, kurio negali prisimti ES, nes mūsų išteklių nepakaks toli gražu. Ir tai viršys mūsų sutartyse numatytas kompetencijos ribas. Taigi turime tiesiog paraginti gal valstybės narės, surenkti tokias, suformuoti integracinės klases tam, kad pabėgėlių vaikai vėliau būtų įdėgė, integruojami į prastinės klases. Na, o ką mes turime ES biudžete? šiam tikslui. Turime tarp kultūrinių projektų. Galėtumėme numatyti finansavimo iš Erasmus Plus ir kūrybinga Europa programų. Yra keturi projektai, kurie galėtų būti įgyvendinami humanitarnės pagalbos srityje, teikiant pagalbą pabėgėliams stovyklose, bet ne Europos Sąjungoje, o Jordanijoje, Libane ir panašiai. Ten tos e, turimos lėšos turi būti numatytos humanitarniai pagalbai. Ir taip pat nemažai lėšų galime skirti vaikų švietimui tose pabėgėlių stovyklose. Tai yra dar vienas svarbus dalykas, nes būtent apie tai ir kalbama pranešime. Tai yra tos lėšos, mes gali, kurių dėl kurių panaudojimo galime mes priimti sprendimą ir valstybės narės gali tiesiog prisimti savo įsipareigojimų švietimo e, srityje, o mes tiesiog galime paraginti ar padėti finansuoti tarp kultūrinius projektus, bet visa kita, visa švietimo sistema priklauso valstybėms narėms. Tas pats pasakytina, man atrodo, ir apie kalbų kursus pabėgėliams valstybėse narėse, tai irgi nacionalinis nacionalinės kompetencijos reikalas ir mes negalime į tai kištis. Tiesiog norėjau tai aiškiai pasakyti. Švietimo politikos uždavinys yra ir buvo visuomet patikimas valstybėms narėms. Pirmininkė, dėkoju už paaiškinimą. Norėčiau paklausti, ar komisija nenorėtų pasisakyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai, nes jūs laukia klausimai. Pane Garecija, gal pateiks daugiau detalių kalbant apie tai, koks vyksta dabar parengiamasis darbas. Pirmininkė sakė, kad mes šiek tiek dvėjojame ir vangiai gyvendiname migracijos politikos priemonės. Yra ketinama parengti veiksmų planą, kur būtų numatytos įvairios į, į kurį bus įtrauktos įvairios tarnybos ir su migracijos politika yra susijusios e, ir kitos temos. Buvo minėtas ir europinis finansavimas, Europos lėšų, europinių fondų lėšų panaudojimas. Mes ir šiuo klausimu dirbame ir, na, jeigu galiausiai tokį sprendimą priims komisaras. Toliau kitas dalykas dėl jūsų pateikto pasiūlymo, dėl to, koks turėtų būti uh, bendras požiūris, mes tam pritarėme. Septintasis klausimas dėl koridorių. Kaip ir ponia Kosta, mes su Junime atstovai susitiksime ir kalbėsime apie tai su jais. Ir tada žiūrėsime, ką ten būtų galima nuveikti. Turime pamastyti apie tai, kaip pare, galėtumėme paremti švietimo įstaigas ir kaip galėtumėme padėti pabėgėliams, kurie atvyksta į Europą. Tačiau per vidinės trukmės laikotarpį tie, kurie ketina likti Europoje, valstybėse narėse, paramatiems žmonėms turime, turi būti teikiama valstybės narėse. Apie tai ponia Garėtsų gal daugiau klausimuose papasakos, na, bet iki balandžio pabaigos komisaro kolegija turėtų priimti sprendimą. Ačiū. Rytoj vyks tas mūsų susitikimas. Taigi iš tiesų tai yra kompleksinė tema, kaip teisingai buvo atspindėta komentaruose. Ir aišku, mums reikia tolesnių paaiškinimų. Aš jau mašiau apie tai, kokie jie galėtų būti bet ne visi tie paaiškinimai yra jau pateikti, jie turi būti glausti. Mes kalbame apie pabėgėlius ir tokį specifinį konkretų atvejį. Užimtumo komitetas pateikė tokį pasiūlymą. Toliau dėl integracijos jūs tai supratote ir iš mano pranešimo būtent, kad situacija yra neįlinė. Ir taip pat šalia to vyksta įprastiniai integraciniai procesai valstybėse narėse. Na ir ta rezoliucija, kurią norėčiau paminėti, ten parlamentas paprašė valstybių narių numatyti integracijos ir įtraukties standartus. Na ir žinoma, tos individualios švietimo sistemos valstybės narėse, aišku, yra nepriklausomos, tačiau turi būti numatyti bendri standartai įtraukčiai ir integracijai. Taip pat e, nepilnamečiai, čia apie juos reikia kalbėti atskirai. Jeigu nepilnamečiams net ir nesuteiktas pabėgėlių statusas vis tiek, jiems e, taikomi kiti kriterijai ir mes tą matome. Matome, kad dabar Europoje mes šiek tiek žengėme atgal šioje srityje. Tai aš tik tai norėčiau pasakyti, kad nepilnamečiai turi teisę būti įtraukti į mokyklos aplinką, nepriklausomai nuo to, ar buvo ar ne jiems suteiktas pabėgėlio statusas. Tokia yra teisinė bent jau situacija ir tikiuosi, kad žyminė ji nepasikeis. Aš aiškiai kalbėjau apie tai, ką sakė ir Petra, Kamareva, ir Liuo ir kiti kolegos. Aš nekalbėjau apie papildomą finansavimą iš ES biudžeto ar, ar kitur. Aš tiesiog kalbėjau, kad humanitarnės pagalbos rėmose 32 milijardai eurų jau skiriami kaip humanitarnė pagalba. Iš visų tų pinigų tik 2 procentai yra naudojami švietimo tikslams ir tam, kad vaikai nepilnamečiai gautų išsilavinimą, gautų, gautų pamokas tose stovyklose pabėgėlių, taip pat Europoje. O kalbant apie humanitarinę skubos tvarką teikiamą paramą, mes norėtumėme, kad tam tikras procentas būtų skiriamas esant tokiai labai pažeidžiamai ir sudėtingai situacijai. kad būtų išsiaiškinta, ar nekyla koks tai pavojus tiem žmonėms ir, ir panašiai. Daugelis Petras Abina apie tai kalbėjo. Erasmus plus kitos programos. Iš jų neturėtų būti skiriamas finansavimas įprasnėm saugusių integravimo programoms. Tačiau, kaip sakė Petra, jau yra teigiama, kad Erasmus patenka į šiuos e, specialius mm. projektus ir tokiu būdu galima paremti kultūrinius projektus, nevyriausybinio organizacijų darbą ir panašią veiklą. Taigi šiems tikslams, kurie konkrečiai nebuvo numatyti anksčiau. Ir aš net negalėjau įsivaizduoti, kad Erasmus Plus programos lėšos turėtų būti, turėtų būti skiriamos įprasniai integracijai finansuoti. Galiu aiškiai tai pasakyti. Tačiau ir tą mačiau savo regione, socialinis fondas, regioninis plėtros fondas yra naudingi, naudingi fondai socialiniai įtraukčiai ir, ir panašiems dalykams, įtraukiant migrantus į darbo rinką. Aišku, tai nėra idealus sprendimas ir kiekviena valstybė narė turės pati apsispręsti, kaip naudoti tas lėšas, bet tokią galimybę mes numatyti turėtumėme. Ir ponas Morgano, kiti, Zver, ponas Zver kalbėjo apie panašius dalykus. Parlamentas turi atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad esant neįliniai padėčiai, tam naudojamos lėšos turėtų padėti finansuoti migracijos darbo tvarkę. Tai turėtų būti papildomos lėšos, kurios neturėtų būti paimamos iš jau vykdomų projektų. Taigi, turime išsiaiškinti daugiametės finansinės programos 17-20 metams pagrindinius tikslus Taigi dėkoju visiems, jūsų pastabos padėjo paaiškinti geriau situaciją ir aš turėsiu įtraukti jūsų pastabas kiek įmanoma į galutinį tekstą. Taigi dėkoju, dėkoju komisijai, dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ponas Trojevskis yra už šį klausimą atsakingas. Tai yra pasirengimas po rinkiminiai daugiametės finansinės programos peržiūrai 14-20 metams. Savo iniciatyvą bus rengiamas pranešimas, biudžeto komitetas nusprendė imtis tokio pranešimo. Ten bus kalbama apie tai, kaip e, būtų galima peržiūrėti daugiametę finansinę programą. Aišku, kultūros komitetas laimė yra vienas iš tų, kuris gali pateikti nuomonę. Taigi, ponas Drojevskis yra pranešėjas. Prašau žodis jums. Ačiū. Opinijai mają. Ačiū, pirmininkė. Aš visos tos nuomonės neskaitysiu, aišku, jūs esate gada, aš tik tai norėčiau papasakoti, kokie yra mums patys svarbiausi dalykai, kurie išiškėjo diskusijose. Pirmiausia, čia kyla trys problemos ir mes turime jas turėti menėme. Pirmiausia, mokėjimų problema, kas kart bandome išspręsti tą problemą, tačiau ji visuomet sugrįžta. Taigi, čia svarbu tai, kad yra jau mažiau tų neapmokėtų sąskaitų kultūros srityje. Ir kitas dalykas, turime irgi to nepamiršti, būtent, kad švietimo programos, ypatingai Erasmus Plus programa, mes visi ją giname, giname tos programos tikslus ir taip pat turime suprasti, ko negalime padaryti Erasmus Plus programos lėšomis. Kitas dalykas, kas dažnai nutinka, būtent jaunimo nedarbo problemos sprendimas. Čia, aišku, reiks numatyti tam tikras išlaidas, kad jaunimo nedarbas sumažėtų. Mes puikiai žinome, kad kultūra, švietimas nėra bendrijai tenkančios kompetencijos rytis. Taigi mes turime kažkaip vis tiek apginti tas, apsaugoti tas rytis ir pasirūpinti, kad nebūtų per daug taupoma. Taip pat kitas dalykas, reikia pabrėžti, kad labai svarbu, jog būtų numatytos švietimo ir kvalifikacijų programos, nes tai skatina užimtumą, Erasmus, kūrybinga Europa, piliečių Europa, čia yra labai svarbios programos ir taip pat labai turime akcentuoti tų programų reikšmę ir jas bandyti išsaugoti daugiametėje finansinėje programoje. Dar vienas dalykas, dažnai komiteto posėdžiuose teigiame, kad tarp religinis dialogas yra labai svarbus, norint spręsti netolerancijos problemas, siekti atvirumo visuomet pažymime, kad kultūra yra geriausia priemonė. Sprendžiant įvairias, įvairias socialinės problemas, socialinės debatus ir galiausiai aš rengsiu nuomonę dėl vidutinės trukmės finansinių finansinės programos peržiūrą iki 20 metų. Buvo ir ankstesnės pežiūros, tačiau šioji yra kur kas sudėtingesnė. Nuo 17 metų kai kurios sistemos tampa lankstesnėmis ir tos valstybės narės, kurios yra įsitraukusios į investavimo programas, investicinės programas, joms tada bus lengviau Mm, taigi aš norėčiau padėkoti už ankstesnę nuomonę ir visiems kolegoms, kurie sakė, kad kalbinės kompetencijų, kalbinių kompetencijų per Erasmus Plus programą finansuoti neturėtumėme. Pirmininkė, dėkoju. Man atrodo, kad šių programų patikrinimas irgi svarbus dalykas, kurį reikia akcentuoti. Ponas Morgano, patokyti šešėlinė pranešėjai Liur, ir Triupel. Morgan pirmasis. Dėkoju, aš norėčiau pirmiausia padėkoti ir pasveikinti poną Trojevskį, parengus puikią nuomonę, kurią jis ką tik pristatė komiteto nariams. Žinoma, ta nuomonė gan trumpa ir glausta, taip visuomet būna, bet joje yra atsižvelgiama ir į duomenis, ir į informaciją, kalbant apie 14-20 metų daugiametę finansinę programą, ypatingai tose srityse, už kurias atsakingas yra mūsų komitetas. Labai keletas komentarų. Mes žinome, kad vėluojama yra integruoti tas programas, tam tikros institucijos vėluoja ir aišku, kai kurios programos yra naujos, dėl to gal kyla problemų, bet kitais atvejais taip atsitinka dėl struktūrinių problemų. Taip pat yra problemų dėl kūrybingos Europos programos įgyvendinimo. Dabar mes beveik jau esame pasirašę susitarimą su Europos investicijų banku ir pirmasis konkursas numatytas vasaros pradžioje. Dėl Erasmus Plus programos Aš jau kalbėjau apie tai, kad yra problemų dėl galimybės gauti finansavimą, ypatingai kalbant apie jaunimo programas. Ir asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba su jaunais žmonėmis, susiduria su tomis problemomis. Taip yra dėl to, kad yra centralizuotai tvarkomos lėšos per nacionalinės agentūras ir dažnai sumos laikomos per, per dėmažomis ir galiausiai Europapiliečiams Nu, čia labai svarbu pabrėžti, kad nepakankamai yra finansuojama programa, kur Europos pilietybė yra esminis programos elementas. Kalba eina apie daugia kultūrinį e, dialogą, demokratinį dalyvavimą ir, ir panašiai. Dėl jaunimo garantijų fondo visapusiška parama teikiama valstybėms narėms vertinant, kaip yra paskirstomos lėšos. Ir aš manau, kad gal labiau reiktų akcentuoti sinergiją tarp Europos strateginių investicijų fondo, Junkerio plano ir Horizontas 2020 programos, kurios finansavimas dabar yra šiek tiek keičiamas. Aš taip sakau dėl to, kad daugiametės finansinės programos vidinės trukmės peržiūra čia yra labai svarbus momentas ir dabar mes kuriame naują politiką ir e, parlamentas nebalsuoja dėl to, tai mes turėtumėme turėti galimybę peržiūrėti tuos e, teisės aktus ir pakeisti įsipareigojimus mokėjimams. Apie tai kalbama reglamento 17 straipsnėje, būtent, kad ES e, sąjungai tenka teisinės prievolės Ir čia aš turiu omenyje tas neapmokėtas sąskaitas, ta problema vis dar nėra išspręsta. Nėra aišku, ar nebus papildomų migrantų srautų į Europą ir tada, aišku, akivaizdu, kad ta problema užsitęs. Taigi, atsižvelgiant į tokias aplinkybės, dabar turime na, kvotų sistemą ir taip pat Dublino reglamentas bus peržiūrimas, taip pat didinamas biudžetas ir taip pat e, numatytos programos e, pabėgėlių integracijai. Ir praeitą savaitę buvo šiam, šioje srityje paskelbti kvietimai dalyvauti konkursuose ir mes taip pat kultūros komitete surenksime klausimus apie kultūros e, vaidmenį integracijos procesuose. Kamsaras Navravič paskelbė komisijos nuoseklę strategiją Visą tai yra puiku. Ir pranešėjas apie tai kalba paskutinėme punkte, gal mes galėtumėme detaliau pakeitimais em, papildyti tekstą, nes tam tikras temas turėtumėme akcentuoti labiau. Yra ir keletas kitų klausimai, klausimų, kuriuos reiktų panalizuoti, taigi 500 milijonų Europos gyventojų piliečių prašo mūsų padaryti tai, ką žadėjome, ką sakėme, kad padarysi. To iš mūsų tiek, tikisi Europos piliečiai. Dėkoju. Ačiū. Kolegos, prašau jūsų kalbėti trumpai. Liuon, po to triupel. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą rengiančią nuomonę. Niekas net nenustebo, kad man ekar frakcija teko tapti šešėliniu pranešėju. Taigi pirmas dalykas - neišspręstų mokėjimų, mokėjimų problema, neapmokėtų sąskaitų problema, kaip sako pranešėjas, tai yra neišvengiama biudžeto sistemos dalis. Tačiau kyla klausimas, tos sumos vis auga. Ar numatytas septyniarių metų laikotarpis vis dar, vis dar tinkamas laikotarpis, turint omenyje, kad ES dinamiškai keičiasi ir galbūt būtų, gal, būtų galima reaguoti geriau ir greičiau, jeigu daugiametė finansinė programa truktų septynerius metus, bet kas dviejus metus būtų peržiūrėma, nebūtinai tai reiškia, kad būtų skiriama daugiau lėšų lėšų. Antras punktas. Mes nepritarėme tam, kad būtų toliau gyvenama jaunimo nedarbo iniciatyva. Žinau, kad parlamentas praeitą savaitę plenarinėme posėdėje tai patvirtino, tačiau nebūtų pra... racionalu prašyti daugiau finansavimo, laukiant dar komisijos vertinimo ataskaitos, kuri pasirodys kitą mėnesį. Ir tik tai tada, kai pamatysime, kiek veiksminga yra ta programa, galėsime informuotą sprendimą priimti apie tai, ar ta iniciatyva sukuria tikrai pridėtinės vertės. Ir netgi uh, laukiant komisijos ataskaitos turime nepamiršti to, kad bus iš komisijos pusės bandoma sakyti, aišku, kad sistema buvo sėkminga. Toliau kalbant apie Horizontas 2020 finansų atkūrimo, atkūrimą, kad frakcija kartu su kitomis politinėmis frakcijomis kovojo už tai, kad būtų išsaugotas mokslinio tyrimų finansavimas. Taigi mes norėtumėme, kad tas programų finansavimo sumažinimas būtų kuo galima neženkl, neženklesnis. Ir aš būtent tas sakiau, kad iš horizontų, buvau vienas iš tų, kurie sakė, kad iš horizontas 2020 programos lėšų atimti negalime apskritai. Toliau, kalbant apie kultūros ir švietimo programas, datinės trukmės peržiūra turėtų būti galimybė įvertinti veiksmingumą ir ar programa tokia kaip Europo piliečiams sukuria pridėtinę vertę atsižvelgiant ypač subsidiarumo principą į subsidiarumo principą ir ar nereiktų to įtraukti geresnio reglamentavimo darbo tvarkę. Taigi mes e, atsisakome pritarti tam, kad būtų vienareikšmiškai prašoma didinti finansavimą. Ir dar nedidelė ES biudžeto dalis ir kalbame, kad tai yra tik nedidelė biudžeto dalis, tačiau vis tiek su tais pinigais galime pasiekti puikių rezultatų. Aš kai dirbau taryboje, miesto taryboje, tai atsimenu, kad e, ugnegesių tarnybos sakydavo, kad tik tai 2 ar 3 biudžetai, 2-3 tai procentai sudaro mūsų biudžeto, mūsų finansavimo, bet aš absoliučiai nepritariau tokiam argumentui, ir toliau vėluojama įgyvendinti programas, vėluojama atsiskaityti, tai aš tikrai sutinku, kad reiktų vengti to, nes tai neigiamai veikia ES finansų naudos gavėjus, nes tai gadina ES įvaizdį ir tai gali paveikti biudžeto procesą. Taigi, EKR pakeitimuose atsispindė šie komentarai reikalingas tvarus biudžeto finansavimas ir veiksminga biudžeto formavimo politika ir taip pat suverenė, suve, platų suverenus įgaliojimai valstybėms narėms, tos, toms valstybėms narėms, kurios e, liks arba išstos iš ES. Ačiū, ponė Triupel. Ačiū, dėkoju ponui Sajevskijui. Ir pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą dėl e, problemos dėl mokėjimų. Tiesa, kad dažnai susidurėme su ta problema ir mes parlamente labai budriai stebime, ką daro komisija ir ką daro taryba, aiškiai e, sakome, kad turime to vengti kiek įmanoma. Taigi dabar turime irgi aiškiai parodyti, kad nenorime, jog tai vėl nutiktų. Toliau dėl pabėgėlių užsieniečių integravimo. Mes e, kaip turime ankstesnį klausimą, kalbėjome apie tai, kad tai turi poveikio stambioms programoms Erasmus, kūrybinga Europa, Europa piliečiams. Ir mano vertinimu tai reiškia, kad mes ne tik turime pasirūpinti, kad būtų išvengta problemų dėl mokėjimų, bet taip pat turime viską daryti pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, kad būtų didinamas šių programų finansavimas, nes akivaizdu, kad skubiai turime kažką ten daryti daugiau. Europa piliečiams tikrai čia reiktų daugiau nuveikti tarp kultūrinio dialogo puoselėjimo srityje. Tai turėtų būti esminis elementas mums e, vertinant daugiametės nacinės programos peržiūrą, turėtų būti geriau ir lengviau įgyveninamos programos, nes dažnai kritikuojama, kad nėra lengva teikti paraiškas ir taip pat turime viską padaryti, kad tos programos būtų labiau finansuojamos, nes tokiu būdu išspręstumėme uh, pro, iš, išvengtumėme problemų, kurios matome e, valstybės narėse dėl e, pabėgėlių integravimo. Ačiū. E, dabar e, norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai nenorėtų ko nors pasakyti. Ne, tai tuomet e, apibendrinimui žodį suteikiu pranešėjų. Dėkoju. Taigi norėčiau padėkoti už visus e, malonius žodžius. Ir taip visi kalbėjo apie tai, kad reikia išspręsti tą neapmokėtų sąskaitų problemą. Ir taip pat e, sutinku, kad nuomonė, aišku, turi būti atitinkamo ilgio, kaip jūs ir sakėte, turi būti gan glausta. Taigi ten, kur mes kalbame apie konkrečias programas. Programas, kurios yra daugiametės. Tai aš, na, dar vieną paskutinę mintį norėčiau išsakyti. Mes visi pasisakėme prieš tai, kad Horizontas 2020 programa nukentėtų, kad nebūtų iš tos programos e, atimamas finansavimas, perkeliamos lėšos kitur. Nes na, matome, kad e, Junkerio planai finansuoti iš daugelio sričių buvo paimtos lėšos. Tai jeigu mes sutarėme dėl to, kad mums tai neprimtina, tai galėtumėme tai parašyti tekste. Ir aš tikrai labai laukiu dabar kolegų pakeitimų. Pa, pa, e, terminas yra kovo 23 diena. Pirmininkė dėkoju. kadangi komisijos atstovų turime, tai aš dar kelias pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, dėl kūrybingos Europos ir Erasmus Plus programų e, finansavimo vėlavimo ir gyventinimo vėlavimo. Norime būti tikri, kad vėlgi vertindami daugiametę finansinę programą galime pasirūpinti, kad kultūros generalinis direktoratas traktuojamas taip pat kaip visi kiti, nes kultūra, švietimas turi būti geriau atstovaujami, geriausiai labiau matomi e, klausimai. Taigi, ačiū, dėkoju kolegoms ir dar norėčiau priminti, kad e, pakeitimo patikimo terminas yra gegužės 22 diena, 12 valanda kovo 22 dieną, balsuosime balandžio mėnesį plenarinėme posėdėje. Dabar perėmėme prie, prie šeštojo darbo tvarkios klausimo. Liučija Rakaldi iš e, DG Connect atvykę, atvykusi pas mus yra taip pat e, pareigūnas atsakingas už kūrybišką Europą. Dabar keisimės nuomonėmis e, mums labai svarbių klausimų jau turėjome galimybę susitikti ir apie tai nekartą pasikalbėti. tą darėme su įvairiais e, partneriais, su DigiEC ir Connect. Dabar pasikalbėsime apie kūrybiškos Europos gyvendinimą. Vėluojama yra įgyvendinti šią programą, taigi mums reikia daugiau informacijos ne tik apie terminus, bet ir apie tai, kaip naujos finansinės priemonės e, veiks. Aš buvau neformaliuose susitikimuose dėl uh, kūrybiškos Europos ir man labai įdomu sužinoti, kaip dabar vyksta dėrybos dėl investicijų fondo ir pažiūrėti, kokie yra terminai ir taip pat kokie yra kriterijai taikomi šią finansinį priemonį naudo, panaudoti. Taigi mums reikia tos informacijos tam, kad mes galėtumėme pasirūpinti, kad finansinės institucijos ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų laiku sureaguoti. Taigi norėčiau pasveikinti Džerį Kaldę Batak ir dabar žodį suteiksiu jums. Gal 15 minučių jums abiems, kad išdėstytumėte, kokia yra situacija, tada kolegos užduos klausimus. Ačiū. <laughs> Dėkoju čia nepristatysime garantijų priemonės programą Kūrybiška Europa, generalinis direktoratas Connect ir EAC yra atsakingi už tai. Na ir mes čia atvykome, kad kartu pristatytumėme na, šią programą ir bendrai situaciją. Taigi trumpai norėčiau priminti, koks yra teisinis pagrindas, nes garantijų priemonė yra svarbi e, kūrybiškos Europos programos dalis ir, kaip žinote, programos tiksla, tikslai yra dviejopi. Pirmiausia, skatinti kultūrą įvairovę ir užtikrinti pramonės konkurencingumą. Na, o kalbant apie konkrečius programos siekius, čia yra keturi siekiai, du iš jų yra labai aktualūs ir, ir labai susijęs su garantijų priemonė. Pirmiausia, tai yra finansinių MVI pajėgumų stiprinimas, tvarus stiprinimas, taip pat inovacijos, naujas verslas ir valdymo modeliai. Tai yra ši iniciatyva, kuri labai aiškiai prisideda prie kūrybiškos Europos programos tikslų. Taigi, kokia yra, kokia yra šios garantijų priemonės pagrindinė savybė? Tai yra nauja tokia priemonė ir dėl to ir vyko labai daug išsamių konsultacijų su suinteresuotais asmenėmis, finansinėmis institucijomis, su pačiomis MVI, politikos formuotojais ir konsultantais. Taigi aš manau, kad mes čia tikrai surinkome visus svarius argumentus, kodėl reikalinga ši garantijų priemonė. Dabar kokie pagrindiniai šios priemonės elementai? Priemonė yra gan unikali, kadangi tikslas dviejopas ir komponentai ją sudaro du pagrindiniai. Pirmasis tai yra pajėgumų kūrimas. Kodėl pajėgumų kūrimas? Todėl, kad kultūros kūrybinis sektorius susiduria su įvairiomis problemomis dėl finansavimo, nes dažnai finansinės institucijos nesupranta tų ypatumų, tų išskirtinių sektoriaus bruožų. Taigi tas pajėgumų kūrimas ir leis sukurti ekspertinės žinias tam, kad finansiniai tarpininkai galėtų geriau dalyvauti ir turėtų daugiau žinių, geriau suprastų tuos sektoriaus ypatumus. Toliau kitas komponentas, toksai klasikinis komponentas, įprastinis, tai yra kredito rizikos apsauga ir galimybė gauti finansavimą MVI mikro įmonėms per finansinės garantijas. Taigi aš norėčiau labai trumpai pristatyti tinkamumo kriterijus, kriterijus, kuriuos turi tenkinti MVI Čia yra trys pagrindiniai tie kriterijai. Pirmasis yra tas, kad ta maža ar vidinė įmonė turi dirbti kultūros ar kūrybinėme sektoriuje. Turi tenkinti apibrėžimą. Dabar kūrybinė kultūrinė sritis ir apibrėžimas yra nu, toks pats, koks numatytas ir kūrybiškos Europos reglamento em, tekste čia siekiant, aišku, nuoseklumo taip numatyta. Taigi, čia kalba eina tikrai apie labai įvairius sektorius - architektūra, audiovizualinis sektorius, festivaliai, muzikos pramonė ir panašiai. Tikrai aprėptis labai plati. Kitas kriterijus yra štai koks. Tai turi būti mikroįmonė, maža ar vidutinė, vidutinė įmonė. Ir čia matome, kad čia yra toks dviejopas MVI apibrėžimas. Pirmasis vėlgi toks pats, koks yra pateiktas kūrybiškos Europos reglamente. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad kalba eina ne tik apie vietinės įmonės, bet ir mikro bei mažas įmonės. Tačiau šalia to mes dar esame numatę štai ką. Mikro, mažos ar vidutinės įmonės kurios visapusiškai netitinka MVI apibriešties, nes akcijų savininkai yra valstybinės įstaigos, bet jeigu tenkina visus kitus kriterijus, tai tada tokios institucijos, pavyzdžiui, kaip teatrai, kultūrinės įstaigos, irgi galės gauti finansavimą pagal tą garantijų priemonę. Taigi apriptis buvo išplėsta tokiu būdu. Muziejai taip pat. Jeigu tenkina kitas sąlygas, Taigi, paskoloms gauti, kokie yra pagrindiniai kriterijai, kaip sakiau, kultūros, kūrybinis sektorius turi su didelėmis finansavimo problemomis ir dažnai finansinės institucijos prašo asmeninių užstatų ir dažnai suteikiant tokią garantijų priemonę nėra e, prašomas toks aiškus užstatas iš tų MVI. Tai reiškia, kad jiems nereikia, pavyzdžiui, imti hipotekos ar panašiai ir taip pat finansinės institucijos raginamos kuo galima daugiau neapčiuopiamą turtą naudoti kaip užstatą, teikiant paskolą. Ir tokiu būdu bus pakeičiama finansinių institucijų skolinimo politika. Dabar ko, koks tikslas paskolos, tai yra apčiopamas, neapčiopamas turtas, taip pat e, verslo sandoris, darbinis kapitalas ir maksimali suma 10 milijardų, atsiprašau, 10 milijonų eurų, vienos paskolos maksimali suma. Dabar labai trumpai apie pajėgumų kūrimą, nes, kaip sakiau pradžioje, tai yra labai unikalus dalykas, kalbant apie šią garantijų priemonę, dėl mano jau minėtų priežasčių. Taigi bus teikiamos ekspertinės žinios finansinėms institucijoms, kurios dalyvaus šioje iniciatyvoje. Taigi tai nėra autonomiška pajėgumų kūrimo priemonė. Tai yra priemonė, kuri atvira visoms finansinėms institucijoms. Visos gali dalyvauti, gali dalyvauti ir finansiniai tarpininkai. Ir tokiu būdu finansinės institucijos galės geriau įvertinti riziką skolinant e, šiai, šiam konkrečiam sektoriui. Taigi tai bus labai toksai aiškus, konkretus pajėgumų kūrimas, tikslinis pajėgumų kūrimas atsižvelgiant į finansuojamą veiklą. Ir vyks e, konsultacijos, kaip sakiau, tai labai praktinio pobūdžio konsultacijos e, susijusios konkrečiai su skiriamomis e, paskolomis ir jų ypatumais. Kadangi tai nauja finansinė priemonė, mes susitarėme tokią ryšių kampaniją surenkti labai intensyvę ir kalbėti ir su um, finansinėmis institucijomis ir taip pat su naudos gavėjais, e, tai yra pačiu kūrybiniu kultūros sektoriumi. Taigi, pirmiausia, bus kalbama su finansinėmis institucijomis, nes e, tai yra jų klientai ir jie puikiai juos pažįsta, o komisijos tarnybos, mūsų abu generaliniai direktoratai įgyvendins e, įvairias komunikacijos priemonės tam, kad daugiau informacijos būtų pateikiama apie šią garantijų priemonę. Taigi, dar viena tokia naujovė yra ta, kad finansiniai tarpininkai turės pasiūlyti MVI skatinimo planą. Tai bus paraiškų teikimo proceso dalis. Jie turės įrodyti, kad aktyviai dalyvauja, kad bando daugiau išmėgti ryšių su MVI. Taigi, trumpai tiek Dar norėjome paminėti čia kelias veiklas, kurių imsimės, tiek kalbant apie įvykius, renginius ir bendraujant su kitu generaliniu direktoratu, mes valstybės narėse surengsime renginius ir kūrybiškos Europos e, programos e, e, įgyvendinimo tarnybą pasinaudosime. Vėlgi bus surengiami tokie forumai, kurių, būd, kurių kurių metu teiksime daugiau informacijos, e, įvairius bukletus, skrajutes ir paliksime informacijos daugiau kūrybiškos Europos tinklapyje, kitose tinklapiuose nu, ir taip pat prieigos prie finansavimo tinklapyje pateiksime daugiau informacijos tam, kad informacija pasklistų kuo galima plačiau. Taigi, dabar yra susitarta dėl susitarimo pagrindinių bruožų. Mes greitai pradėsime vidinės procedūras ir tą susitarimą ketiname pasirašyti maždaug gal gegužės mėnesį. Ir labai daug dirbame su Europos investicijų fondu, kad jau konkursas iš karto būtų paskelbtas po, po to, kai tik pasirašyta bus sutartis. Tada bus galima teikti paraiškas e, bankams ir kai kurios finansinės institucijos bus matyt atrinktos jau um, antrajame meto, šių metų ketvirtyje. Ir vėlgi ta komunikacijų bendra, ryšių veikla vyks iš karto, kai tik tai bus pasirašytas sutarimas ir ta veikla vyks visus metus. Taigi tie konkursai vyks iki 20 metų ir bus galima teikti paraškas iki 20 metų, taigi toks testinis procesas numatytas. Ir galiausiai labai trumpai apie pagrindinius šios priemonės bruožus - dvigubą funkciją, pajėgumų kūrimas ir galimybė gauti paskolas. Tai yra toks savarankiš, tokia savarankiška priemonė, kurią kuri bus įgyvendinta per investicijų fondą, e, bus teikiamos paskolos MVI ir mikro įmonėms, kurios veikia kultūrinėme ir kūrybinėme sektoriume ir asmenių užstatų nereiks teikti. Čia mūsų manimo labai svarbus pasiekimas 120 milijonų eurų iki 20 metų biudžetas numatytas ir sverto veiksnys turėtų būti toks, kad 600 milijonų eurų paskolų bus suteikta. Taigi ES valstybės narės ir ekonominės erdvės šalis, nesociuotos valstybės galės dalyvauti įgyvendančią priemonę ir mes tikimės, kad 16 metais jau prasidės įgyvendinimas. Dėkoju. Um, perhaps <clears throat> very briefly just to add from the culture uh, side, we have um, Mes su Connect generaliniu direktoratu intensyviai dirbome pastaraisiais keletą mėnesių mm, ir siekime užtikrinti, kad mm, profiliai tų projektų, su kuriais kurie dirbs mm, su įvairiais bankais, būtų įvairius. Iš tikrųjų, kalbant apie šią garantiją, mes siekime kuo didesnės įvairovės ir esame tikri, kad mm, per keletą mėnesių pradėjus šią iniciatyvą, kai jau bus atrinkt tos pirmosios šalis ir pirmieji bankai, jau turėsime tas pasitikėjimo kūrimo priemonės ir geresnį, pasi, didesnį pasitikėjimą tarp finansinio sektoriaus ir kultūros ir kūrybinės pramonės sektorių. Na, tai yra vienas iš pagrindinių tikslų Ir mes dabar taikome kitokią priemonę nei anksčiau. Mes e, tiekiame, tiekiame paskolas toms e, MVI, kurios veikia kultūros ir kūrybos sektoriuje ir taip reaguojame į šio sektoriaus poreikius. Taip pat taip siekime užtikrinti, kad e, nuo dabar iki 2020-ųjų, kai daugelis šalių apims šį priemonę, jau bus iš tikrųjų daugiau veikėjų įsitraukę e, ir e, kad bus užpildyti tie finansavimo trūkumai, su kuriais dabar susidurėme. Labai svarbus bus bendravimas. Jau dabar daug kultūros veikėjų visoje Europoje žino, kad tokia iniciatyva rengiama. Mes, aišku, toliau skirsime komunikacijos pastangas tose sritise, tose šalyse, kurios bus pirmosios Šioje iniciatyvoje e, naudosimės tinklais, dideliais bendradarbiavimo projektais ir įtrauksime kitus partnerius, kurie aktyviai veikia atitinkamų valstybių narių kultūros sferose. Ačiū už tokį aišku ir glaustą pristatymą. Be abejo, yra klausimų ir yra dalykų, apie kuriuos norėtume išgirsti daugiau, e, bet ačiū pasisakiusiams, dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Ačiū, dėkoju Jums už pasisakymą, tikrai ilgai laukiame Jūsų pasiūlymo Ir gaila, kad anksčiau negalėjome pradėti jūsų pasiūlymą svarstyti. Bet dabar turime e, dabar šį pasiūlymą. Iš tikrųjų, 600 milijonų būtų didelė parama šiam sektoriui. Bet e, aš turiu štai kokį klausimą. E, prisiminus teisinį pagrindą ir tai, ką kalbame, kalbėjome mm, apie kūrybinės Europos programą, mes sakėme, kad norime ne vien įtraukti MVI, bet ir mažus projektus. Ir aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte, ar yra kvietimai teikti paraiškas ir mažiems projektams. Nes yra projektų, kurie skirti pabėgėlių integracijai, tarpkultūriniam dialogui, pilietybės skatinimui. Reikia iš tikrųjų lėšų ir tokiems mažiems projektams. Taigi aš norėčiau paklausti, ar tai yra įmanoma. Kol kas sakėte, kad gali dalyvauti nedidelės įmonės ar mažos ir vidutinės įmonės, bet mane domina projektai. Projektai, kurie yra ne pelno siekiantis, bet yra nekomerciniai projektai, nes apie tai kalbėjome anksčiau Ir aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymą ir norėčiau, kad būtų užtikrinta, kad nedideli projektai taip pat galėtų dalyvauti šioje garantijų programoje. Ačiū, kolegas Drojevskis. Ačiū, aš taip pat džiaugiuosi, kad ši programa yra pridedama, jos tikrai trūko ir džiaugiuosi, kad atsiranda uh, Mm, tokių minčių, kad investavimas į kultūrą yra investicija, tai nėra tik išlaidos. Bet reikia kai ką paaiškinti, nes iš tikrųjų kai kuriuose valstybėse narėse kai kurios savokos skirtingus dalykus reiškia. Taigi aš norėčiau, kad paaiškintumėte, um, mm, ką reiškia tokios kategorijos kaip uh, dotacija, paskola, kreditas, um, subsidiją, nes skirtingai vartojame tos terminus. Paskola yra tai, kas gaunama ir ką reikia gražinti. Kreditas gali būti gražinamas dalinai, ar tai gali būti dotacija su palūkanomis. Žinome, kas yra finansinė garantija. Tai yra projekto gyvendinimo garantija. Taigi, norėčiau geriau suprasti, kaip tos įvairios kategorijos bus suprantamos ir ką e, turėsime omenyje, kalbėdami apie 120 milijonų ir kaip finansavimas bus atnaujinamas, jeigu bus atnaujinamas. Ačiū, kolega Lipatska. Ačiū. Mano klausimas panašus e, į anksčiau kalbėjusių kolegų. Ar jūs galvojate taikyti finansavimo mechanizmus e, toms bendrovėms, kurios gyventina kultūrinius projektus. Tie projektai, aišku, ne visada yra pelno siekiantis. Tai gali būti visiškai nepelno siekiantis e, projektai, bet labai svarbus e, konkrečios bendruomenės ar visuomenės vystimuisi. Luigi Morgano. Dėkoju. Norėjau pridurti štai ką. Suprantama, džiugu girdėti tai, ką jūs mums išdėstėte, nes iš tikrųjų buvo išdėstyti labai aiškus, konkretus prašymai. Kolegos jau uždavė kai kurios klausimus, kurie rūpėjo ir man. Tiesiog dar norėjau paklausti, ar esate numatę kriterijus, e, kokią tvarką skirsite finansavimą. Ehm, e, bankų kriterijus taip pat. Aš manau, kad čia gali iškilti daug klausimų, prie jų dar ko gero grįšim ir vėliau, bet ko gero naudinga būtų e, turėti šią temą daugiau informacijos. E, finansiniai operatoriai, kurie bus įtraukti į projektą, ko gero turėtų įrodyti tam tikrą patirtį darbo panašios rytyje. Kaip jūs patikrinti juos ketinate? Ačiū. Pirmininkai, taip, klausimų jau susikaupė visas būrelis, aš pati dar norėčiau pridėti keletą pastabų. E, pagal reglamentą kūrybiška Europa požiūris atrodo turėjo būti daugmaž bendras. E, garantijos yra svarbus dalykas, kreipiamasi bus ne tik į bankus, bet ir į finansinės institucijas apskritai, tai gali reikšti ir ką kitą. Ir Skirtingose šalyse skirtingos institucijos teikia garantijas, veikia kaip garantijų fondai. Tai reiškia, kad šis spektras yra išplečiamas. Norėčiau paklausti štai ko. Kai dėl ekspertų paieškos ar jau ta paieška prasidėjo, ar tie ekspertai jau buvo atrinkti ar ne, ir kaip yra taip pat su temų paieška, ar jį prasidėjo. Manau taip pat, kad e, numatant kriterijus, kaip sakė štai kolega, reikėtų numatyti tam tikrą eilę elementų. Jie jau ko gero numatyti. Tokių, tokie aspektai svarbus turėtų būti kaip karitatyviniai planai, nepelno siekimas, ar tai bus atsižvelgiama ar ne. Čia galėtume projektuose sus, pamatyti dalyvaujančius muziejus ar įvairias kitas organizacijas. Na, o kai dėl rizikos. Finansiniai tarmininkai, ko gero, turėtų turėti galimybę naudotis rizikos fondų. Ar yra toks numatytas? Ar bus numatytas tas toksai finansinis vokas tam, kad būtų galima priepti visas temas? Dar kitas dalykas. Kolega štai klausė apie kriterijus, be abejo, tai labai svarbu. Buvo kalbama apie visą eilę sektorių - kultūros, kūrybos sektorius. Ir e, ko gero reikėtų čia remtis labiau geografiniu požiūriu. Aišku, kad turėtų būti e, įgyvendinami geriausi projektai. Tad ko gero reikėtų atsižvelgti ir į geografinį pasiskirstimą tų projektų. Iš klausiau informaciją apie primtą sprendimą, man jis pasirodė labai išmintingas. Aš jau praėjo pusė 2016 metų, tad iš tikrųjų laiko praėjo daug, e, bus kelbiamas vienas konkursas, kuris nuolatos veiks kaip atviras konkursas, bus aišku, numatytas finansinių tarpininkų tam tikras veikimas. Ir ko gero reikėtų labiau pasiaiškinti šiuo metu, kas bus atrinktas ir kas galės būti tie projektų įgyventojai ir tarpininkai. Ačiū. Well, Dėkoju, aš pakomentuosiu užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl MVI, man atrodo, jau tą sakiau, bet pakartosiu, kad MBI apibrėžimas reiškia, kad tai ne tik vidutinio dydžio mažos įmonės, bet taip pat ir mikro įmonės gali dalyvauti. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, tai yra numatyta, mikro, mažos ir vidutinės įmonės gali dalyvauti ir gauti tas garantijas. Toliau e, dėl pelno. Tai daugiau kalba gal eina apie tvarius tokius pro, pro, projektus, o ne apie jų uh, pelningumą, dėl to ir tą turėjome omenyje, kurdami tos kriterijus, būtent išplėtėme tą, tuos kriterijus, kad tai būtų mažos vidutinės ar mikro įmonės, netgi jeigu akcijų, jų akcijų turi ir valstybė, tada ir fondai įvairūs muziejai irgi galės gauti tas pasinaudotą garantijų priemonę. Ir tai nėra uh, kaip ir grinai pelno orientuota institucija, bet, kaip sakiau, tai yra rinkos priemonė, tai tvarumo perspektyva čia yra labai svarbi, bet mikro įmonės tikrai įtraukiamos ir visiškai gali gauti tas garantijas pagal mano pateiktą apibrėžimą. Taip pat buvo klausimų apie portfelį. Čia reiktų suprasti, kad ši priemonė veiks pagal portfelio valdymo požiūrį. Tai reiškia, kad finansinės institucijos, kurios gaus tas garantijas, ta garant, naudos tą garantijų priemonę, pasiūlys savo portfelį, o portfelio įvairovė mes atrankos procese įvertinsime tą portfelį garantijų 70 procentų iki 70 procentų sumos ir 25 procentai vertinant pagal patį tą portfelį, bet tokiu būdu bus galima derinti įvairius sektorius ir tokiu būdu užtikrinti didesnę kūrybinio sektoriaus įvairovę. Dėl geografinės apriepties, aišku, viskas priklausys nuo sumų, kurios bus skiriamos, nes kuo daugiau bus skiriama lėšų, tuo didesnė galimybė dalyvauti dideliam, didesniam valstybių skaičiui. Kol kas su turimomis lėšomis yra vertinama, kad tai galėtų maždaug dešimt finansinių institucijų įtraukti su turimomis lėšomis. Bet vėlgi, kaip sakiau, dėl finansinių apribojimų nebus įmanoma įtraukti, matyt, daugiau finansinių institucijų ar daugiau valstybių. Dėl ekspertų ir atrankos pajėgumų kūrimo čia bus surinktas konkursas, būtent bus atrenkami pajėgumų kūrimo tie mokytojai, vadovai, kurie kai tik bus delegavimo sutartis pasirašyta ir bus paskelbtas tas konkursas, kas bus tie asmenys, kurie padės kuriant tuos pajėgumus, vėlgi tai bus kultūrinio e, kūrybinio sektoriaus atstovai, tai gali būti ir finansinės institucijos, tai gali būti konsultantai. Kol kas viskas dar labai yra atvira ir neaišku. Pajėgumų kūrimo tiekėjas toksai bus atsakingas už pajėgumų kūrimo veiklos koordinavimą. Ta veikla reiškia, kad mes ją organizuosime atsižvelgdami į geografinius ypatumus ir to sektoriaus ypatumus. Tai reiškia, kad daug įvairių ekspertų gali būti mobilizuota tam, kad būtų teikiamos efektyvios pajėgumų kūrimo paslaugos. Ir, kaip sakiau, kai tik delegavimo sutartis bus pasirašyta, iškart bus paskaptas konkursas šių metų antrame pusmetyje turėtų būti paskelbtas tas konkursas dėl pajėgumų kūrimo tiekėjų. Ar dar norėtum kažką pridurti? Labai trumpai Paprastai, na, bankas, kuris atrenkamas ir pasirašomas susitarimas tarp investicijų fondo ir banko, tada iš karto bankas gali rinktis įmonės subjektus, ar tai MVI, ar tai pusiau viešos įstaigos, būtent remiantis e, projek projektų pagrindu. Tiesiog papras, įprastiniu būdu suteikiama paskola, kreditas konkrečiam projektui. Taigi čia mes kalbame apie įstaigas, institucijos, kurios turi teisę gauti lėšas, bet aišku, kalba eina apie projektų finansavimą konkrečiai, nes turi pateikti projektą, kad gautum paskolą tam projektui gyvendinti. Toliau dėl įvairių finansavimo galimybių derinimo Tai aš manau, kad tai yra visiškai atskira nuo to, ką daro dabar komisija. Sąlygos labai aiškios išdėstytos reglamente, būtent kultūros subjektai, kaip jie gauna finansavimą iš Europinės programos pagal kultūros ar žiniasklaidos finansavimo sistemas, bet šalia to dar numatoma galimybė MVI mikroįmonėms ir pusiau viešoms įstaigoms gauti garantiją paskolai, remiantis įprastinėmis rinkos sąlygomis. Ir ta paskola didelė dalimi bus garantuojama ES. Dėl to bankui bus lengviau teikti tą paskolą. Taigi čia nėra derinamos negražinamos paskolos, Kaip žinia, jos yra skiriamos pagal kūrybiškos Europos programą ir šios garantavimo priemonės. Dar vienas dalykas, kuris mano manimo yra svarbus, būtent, kad garantijų priemonė, čia skiriamos garantijos ir kontragarantijos. Tai reiškia paskalos skiriamos finansinių institucijų, MVI ar mikroįmonėms, o kita galimybė su kon kontra garantijomis. Čia dvi e, finansinės institucijos galėtų dalyvauti. Ir ta kontragarantija visai yra įdomi ypatingai smulkiausiams ir mažiausiams, mažiausiams įmonėms. E, Pane Triupel, dar noriu užduoti klausimą. Aš tiesiog dar norėčiau grįžti prie to, ką sakiau, išklausiau jūsų ir girdėjau jau pirmąjį kartą, kad jūs sakėte, kad ir mikro įmonės gali dalyvauti. Bet aš norėčiau išsiaiškinti, daugelį valstybių narių ir ypač mano šalyje Vokietijoje yra kultūrinių projektų, kurie autonomiški patys savaime nepriklauso nei didelėms valstybinėms institucijoms ar nėra net įmonėms. Tai yra tokie projektai, kurie veikia šioje kultūros srityje kultūros subjektų srityje, tai aš norėčiau paklausti, ar tokie projektai irgi gali gauti tą garantijų priemonę, finansavimą su tomis, garanti, su tomis garantijomis. Man reiks daugiau pasiaiškinti, koks yra tas konkretus statusas, bet kaip sakiau, vienas iš kriterijų ir yra MVI, pa, pa, paaiškinau, kas tai yra, ir mes bandome išplėsti kiek įmanoma apriepti, nes tai, kas parašyta kūrybiškos Europos reglamente, yra tai, kad tai turi būti MVI, maža, labai maža ar panašiai, o mes norime išplėsti tą apibriežtį, kad kuo daugiau kultūrinių institucijų galėtų dalyvauti, bet turi tenkinti apibrėžimo sąlygas, tos to išplėsto apibrėžimo sąlygas. Tai yra vienas iš tinkamumo kriterijų pirmininkė. Aš irgi norėčiau užduoti vieną klausimą. Ta kontra, kontra garantija yra įdomi kaip toks papildomas elementas. Mes, kai kalbėjome apie teisinį pagrindą, iškilo toks vienas įdomus dalykas. Nežinau, kaip viskas bus apibriešta sustarime su tartautiniu investicijų fondu. Tai yra garantija. Na ir reglamente yra sakoma, kad negalima reikalauti asmeninių garantijų iš tų, iš tų kultūros subjektų. Taip, mes suprantame, kad tai yra labai sudėtinga finansinė prasme šiam sektoriui teikti tokias garantijas, nes čia daugiausiai yra tik tai žmogiškasis kultūrinis kapitalas. Taigi galbūt galime prašyti kokių tai intelektinės nusavės kvotų ar panašių dalykų, tai nebūtų asmeninės garantijos, bet kažkokie asmeniniai užstatai, bet kažkas panašaus, bet viską, aišku, reikia labai aiškiai išdėstyti konkurso sąlygose. Ir kažkokios tai paskatos galbūt gali būti numatytos suprantu, kad sudėtinga gauti finansavimą šiam sektoriu, tai man tiesiog įdomu, kiek tai yra aišku. Aš suprantu, kad asmenė, asmenės užtatas tai negali būti, bet kaip, galbūt kokios tai kitos įmanomos alternatyvos. Kaip sakėte, tai yra labai svarbus elementas ir delegavimo sutartyje aiškiai bus tai numatyta. Ir taip pat ryšių kampanijoje bus daug apie tai kalbama, nes tai yra vienas iš tokių specifinių bruožų ir labai svarbių elementų. Strajewskis. Poręczenia zrozumiała. Supratau. Bet vėl vartojamas tokios savokos kaip paskola, kredito, dotacija, bet labai svarbu žinoti, kas tai bus nes paskolinti galima ir pinigus, ir dviratį. O kai kalbam apie kreditą, tai kalbam tik apie pinigus. Man labai svarbu, kad būtų apibrieštos tos finansinės kategorijos, kad būtų aišku, koks tai bus, kokia tai bus finansinė parama ar paskola skirta MVI. This, um, this will... Čia bus taikoma įprastinė komercinė praktika, jeigu teisingai supratau jūsų klausimą. Tie produktai rinkoje bus apsaugoti dėl to, kad bus taikoma ta garantijų priemonė. Bet, na, bus pasiūl, pasiūlomi produktai rinkai ir viskas bus vyks pagal komercinės sąlygas, jeigu teisingai supratau mm, jūsų klausimą. Ci sono altre questioni? Būtų kitų klausimų? Suprantu, kad tai yra labai sudėtingas klausimas, nes kalbame apie finansinę priemonę, kurią, kurią tik išbandome dabar. Uh, Dėl to mes ir norėjome, kad ši priemonė patektų į kūrybiškos Europos programą. Bus sukurta nauja kreditų kultūra Europoje, kultūros ir kūrybiniam sektoriui finansuoti. Nepelno, pelno įmonės, mažos, vidutinės mikroįmonės gali gauti tokias garantijas. Ir čia bus visas tinklas tų finansinių institucijų, kurios dalyvaus. Na, įsivaizduoju, kad gal galiausiai ir nebus 28 bankų, bet turint omenyje investicijų fondą, tai reikia iškart pasakyti, kad bent jau kiek įmanoma turėtumėme užtikrinti pusiausvyrą. Finansinės institucijos neturėtų būti vien tik tai iš pietų ar vien tik tai iš šiaurės, nes tada labai sunku bus toms nedidelėms įmonėms gauti garantijas. Nebūtinai jos visos gaus reikiamą informaciją ar ne visos būtinai kreipsis į tas finansinės institucijas, kurios yra labai toli nuo jų, turint omenyje jų verslo modelį ir panašiai. Taigi, kai tik tai išdėstysite tą tuos įgaliojimus mes norėsime su jais susipažinti. Mano šalyje, kitose šalyse susidomėjimas yra didžiulis, bet kol kas nėra labai aišku. Taigi mes labai daug gauname informacijos prašymų ir kai tik tai gausite tos jau informacijos, kai prasidėtų informavimo kampanija, turi būti ir parlamentas įtraukiamas, ir valstybės narės, tai yra tarp institucinio sutarimo dalis. Mes turime irgi įsitraukti į informavimo kampaniją. Taigi dėkoju Jums abiems už tai, kad atvykote. Na ir be jokios abejonės mes daugiau su jumis bendrausime, dar turėsime kitų galimybių susitikti ir kai tik tai turėsite daugiau detalės.